Il Presidente La seduta è ripresa, il processo verbale della seduta di ieri è stato distribuito. Posėdį tęsėme. Vakarykščių diskusijų protokolas jau yra išdalintas. Jeigu nėra pastabų, tuomet protokolą laikome patvirtintų. Dabar pagal darbo tvarkę yra numatytas Francisco Jose Milan Mon pranešimo aptarimas transatlantinių santykių padėtis po rinkimų Junktinėse Amerikos valstijose. Matau pranešėją salėje, taigi ponia žodis jums. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, ypatingai Lamsdorf, Severin ir Langendijk, taip pat nuomonių referentams. Krisui Ronold ir kitiems kolegoms. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems jums už bendradarbiavimą